Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie wice... Kitas darbo tvarkės klausimas yra vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl situacijos Baltarusijoje. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Ashton. Ačiū, ponia pirmininkė įvykiai po rinkimų Baltarusijoje 19 gruodžio buvo sukretimas mums visiems. Valdžios jėgos panaudojimas prieš piliečius susilaukė pasmerkimo visame pasaulyje. Aš su kolegomis susitikome su opozicijos atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, e, kalinių šeimomis ir gyventojų atstovais. Turėjome galimybę išreikšti savo užuojautą ir solidarumą ir išklausyti jų. Bet atėjo laikas imtis veiksmų. Aš labai džiaugiuosi, kad šio parlamento nariai jau prisidėjo prie mūsų apmąstymų šiais klausimais. Kolegė, kolega Fulleris pristatė užsienio reikalų komitetoj mūsų poziciją. Aš tikiuosi išstudijuoti Europos parlamento revoliuciją Mums visiems svarbu susitelkti, ką galima daugiau, dėl to, kad situacija reikalauja skubių veiksmų. Aš susitikau su ne vienu opozicijos atstovu, įskaitant, kaip sakiau, ir e, sulaikytojų giminaičiais. Taip pat susitikau su užsienio reikalų ministru Martinovu. Šie e, pokalbiai man nepaliko abejonės, kad e, tie įvykiai yra susijęs su žmogaus teisėmis, pagrindinės laisvėmis ir demokratija. De, be to, kad buvo panaudota bereikalinga jėga, pats rinkimų procesas buvo pakirstas e, ESBO vertinimas taip pat e, remia tokią išvadą. Daugelis sulaikytojų jau buvo paleisti, tačiau nemaža grupė, apie 30 žmonių, yra laukia kaltinimų, e, dėl ko jiems gali būti pas, paskelbtas įkalinimas. Kaip žinote, šioje grupėje yra kai kurie kandidatai į prezidento postą. Pone pirmininkė, aš jau pasmerkiau represinės priemonės, kurių ėmėsi vyriausybė ir pareikalavau paleisti to jau pat visus laikytus politinių pagrindų, taip pat pradėti at, at, at, atidaryti SBO e biurą. Taip pat e, šį e, pareiškimą papildė Hillary Clinton pareiškimas. Per susitikimą su užsienio reikalų ministru pareiškiau, kad ES tikisi nedelsimo atsako tarptautiniai bendruomeniai. Sprendžiant dėl kitų žingsnių, turime pradėti nuo paprastų principų. Pirmasis yra tai, kad e, taikių aktyvistų saugumas turi būti svarbiausias visą laiką. Antra, Baltarusiai yra mūsų kaimynai ir partneriai, jų interesai turi būti svarbus. Ir nors mes savo susirpinimą reiškiame e, valdžiai, mes negalime izoliuoti žmonių. Trečia, gerbti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Tai yra mūsų užsienio politikos šerdis ir yra mūsų e, vertybių dalis. Mes dirbsime su partneriais, kaip ir dirbame su Junktinės valstybėmis, siekdami sustiprinti savo signalą Baltarusijai iš tarptautinės bendruomenės pusės. Pone pirmininkė, mūsų vertinimas duoda aiškės išvadas. Mes per savo kanalus turime reaguoti greitai. Ši reakcija turi pasiūsti aiškų signalą Baltarusijos valdžiai, neizoliuojant piliečių ir pilietinės visuomenės. Mūsų reakcija turi būti subalansuota. Viena vertus turime e, laikytis tikslinių priemonių prieš valdžią ir manau, kad galime peržiūrėti ir sankcijas. Kita vertus turime intensyvinti dialogą ir remti pilietinę visuomenę ir piliečius. Praktinė prasme tai reiškia mūsų paramą nevyriausybinėms organizacijoms, žiniasklaidai ir studentams ir galbūt padidintas pastangas didinti piliečių judumą, tų, kurie nori keliauti į ES. Per trumpą laiką mes uždraudėme keliones e, prezidentui Lukašenkui ir kitiems individams dėl intensyvesnės paramos pilietiniai visuomeniai. Aš paprašiau mano tarnybos kartu su komisija parengti galimybės e, skubiems veiksmams skirtiems NVO, žiniasklaidai ir studentams. Žinau, kad Europos parlamentas turi galimybę teikti stipendijas e, studentams. Aš tikiuosi, ponė pirminkė, kad šią priemonę bus galima pasinaudoti. Žinoma, mes pasistengsime sutelkti ir kitus išteklius, įskaitant valstybių narių išteklius. Anksčiau minėjau judumo klausimą. Aš kalbu apie vizų palengvinimą noriu paskatinti e, valstybių narių konsultus Minske palengventi vizų išdavimą kaip vienalaikę priemonę e, Baltarusijos piliečių naudai. Pirmininkė, trumpalaikės priemonės turės būti dar aptartos ir užsienio reikalų taryboje sausio 31 dieną. Tačiau galima pagalvoti ir apie ilgesnio laikotarpio aspektus mūsų santykiuose su Baltarusija. Turime dirbti ir su kitais savo partneriais ir dėl to Baltarusija turėtų dalyvauti daugia šalime dialoge kartu su rytų partnerystės šalimi. šalimis. Antra, dėl dvišalės finansinės e, paramos turime daugiau dėmesio skirti piliečių ir civilinė, pilietinės visuomenės poreikiams. Ir galiausiai praėjusiais mėnesiais parengėme tarpinį planą, e, plėtojant e, mūsų santykius su Baltarusija. Man atrodė, čia turime padaryti pauzę. Mes nesisakome to bendro tarpinio plano, bet reikia konsultacijų su pilietinė visuomenė ir jį peržiūrėti. Pone pirmininkė, mes dirbame dabar su šiais pagrindais ir bus labai įdomu išklausyti Europos parlamento narių nuomonės. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Politinių frakcijų vardu ponas Protasevičius, EPP. EPP ponas Bartuševič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama komisijos vicepirmininkė. Tarptautiniai rinkimų stebėtojai nebejojo, nebejojome ir mes, kad pastarieji rinkimai Baltarusijoje vykę gruodžio mėnesį nevyko pagal demokratinės nuostatas, kadangi jie nebuvo visiškai sklandžiai parengti, todėl mes negalime toliau vykdyti iš tiesos rankos politiką Baltarusijos atžvilgių. Negalėsime, galime laikytis įprastos politikos, turime imtis konkrečių veiksmų, galvoti apie politinės sankcijas, sankcijas vizų srityje ir galbūt ir kitokio pobūdžio sankcijas tačiau reikia būti apdairiems, kad nepablogintume ir taip jau sunkia piliečių situaciją. Įgyvendinti tokias, įgyvendinti tokias akcijas mes turime būti atsargus. Rinkimų metu buvo manipuliuojama ir todėl mes turime aiškiai parodyti, kad moraliniais Laimėtoje šiuose rinkimuose buvo Baltarusijos opozicija. Mūsų manimų reikėtų kuo greičiau e, įkurti Baltarusijos atstovybę Bruselyje. Ir taip pat reikia stengtis, kad politiniai kaliniai būtų kuo greičiau išleisti iš kalėjimų ir pilietinės visuomenės atstovai ir žurnalistai turėtų būti išlaisvinti, kol to nebus, negali būti jokio dialogo su šia valstybe. Su... Grupata na socialistų. Nasvigenina socialistų vardu. Ačiū. Върнаха в една отново пропусната възможност. Социалистų ir demokratų grup, frakcija apgailę stauja, kad rinkimai Baltarusijoje buvo neišsipildžiusių vilčių ir iliuzijų rinkimai, kurių metu nebuvo žengta demokratijos keliu. ES politika yra palaipsnė politika atnežanti laukiamus rezultatus žingsnis po žingsnio. Todėl mes turime būti aptairūs, atsargus nes ES veiksmai padėjo, kad Baltarusijoje rinkimų metu vis dėlto buvo pasiekta pažangos. Rinkimų naktį vis dėlto daug žmonių, daugiau žmonių išėjo gatves, negu buvo tikėtasi. Kitaip sakant, buvo pasinaudota didesnė laisvė. Todėl mes turime labai ryštingai veikti, turiu omenyje reikalauti iš Baltarusijos paleisti įkalintus asmenis ir nepersekioti tų, kurie dalyvavo protesto demok... de... renginiuose arba rengė protesto akcijas. Taigi mes turime laikytis griežtos linijos be kompromisinių nuostatų ir labai aiškiai suformuluoti savo reikalavimus. Vidutinės ilgos trukmės laikotarpių mes turėtume vengti Baltarusijos izoliavimo, kadangi pilietinės visuomenės atstovai minėjo, jog Baltarusijos izoliavimas galėtų būti sutapatinamas su piliečių izoliavimu. Mūsų politika Baltarusijos atžvilgiu turėtų būti šiek tiek koreguojama, tačiau kad šios politikos pasekoje Baltarusijos piliečiai, žiniasklaida, pilietinė visuomenė turėtų daugiau natos. Jeigu mes pakeisime savo politiką, tai sudarysime sąlygas demokratiniams rinkimams Taip pat turime bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, Rusija ir Ukraina. Ir mes, Europos parlamentas, turime pasinaudoti rytų partnerystės galimybės, kad ta, e, tas bendradarbiavimas padėtų tapti toms valstybėms labiau demokratiškomis. Yeah, okay. uh, Migalski. Panie Migalski. Panie Migalski, žodis jums. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš turiu tik tai 30 sekundžių, tad kalbėsiu labai greitai. Aš nelabai gerai e, e, supratau, tačiau e, atrodo, jog vykstant demonstracijoms po rinkimų, tų, tų demonstracijų metu buvo protestuojama prieš sufalsifikuotus rinkimus. Ar e, šitame kontekste iš to, ką aš girdėjau, tikrai galime teikti, kad situacija gerėja. Ir man atrodo, kad kažkaip vargu, ar taip gali būti. Dėkuoju. Man atrodo, kad kartais aiškinant įvykius kai kurios detalės galbūt ir yra iškraipamas. Man atrodo, jog dabar iškyla vis didesnis poreikis kovoti už demokratiją ir laisvės Baltarusijoje. Ir per paskutiniosius įvykius į Minsko gatves išėjo tikrai daug daugiau žmonių negu kada nors anksčiau. Ir tai pirmininkas sako, jog yra problemų, techninių problemų su anglų kalbos kanalu ir negirdimas vertimas į anglų kalbą.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 kartais bandau kalbėti savo gimtają kalbą, bet gal nereiktų to daryti tokiais jautriais klausimais. Aš bandžiau pasakyti, kad situacija gerėja. Ta prasme, kad vis daugiau Baltarusijos supranta, jog demokratijos reikia. Jie supranta, kad už demokratiją reikia kovoti. Būtent tikrai teigiamas signalas yra tai, jog daug daugiau žmonių atėjo į Minsko aikštę aikštes daug daugiau nei e, organizatoriai tikėjosi. Dabar ponia Oja Ulant, Alde frakcija. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Tikrai buvo džiugu išgirsti tai, kas pasakyta. Pritariu jūsų minčiai. ES e sugebėjo sureaguoti į nesėkmingus E, Baltarusijos prezidento rinkimus. Aš norėčiau, kad būtume e, tokie drąsus ir galėtumėme mm, taip pat drąsiai kalbėti apie kaiminę Baltarusijos šalį, kur yra spaudžiama demokratija, pažydinimus žmogaus teisės. Ir tai yra masiniai reiškiniai. Rusijos e, demokratinės situacijos blogėjimas yra viena iš priežasčių, kodėlgi Rusija pripažino e, rinkimus Baltarusijoje bei juos įvardino Baltarusijos vidaus reikalų, turiu omeny smurtą. Akivaizdu, kad prastėjantį situaciją Baltarusija yra tar, tarsi pranašas to, kas netrukus vyks Rusijoje. Mes parengėme stiprią rezoliuciją ir siūlome taikyti labai tikslingas sankcijas prieš nusikalstamą Lukašenkos režimą. Būtina, kad ES vieningai pasisakytų Baltarusijos klausimų bei turėtų vengti valstybės narės dvišalių santykių su Lukašenka ir jo režimu. Reikia baigti bendradarbiavimą rytų partnerystėje ir kitose srityse, kol nebus paleisti politiniai kaliniai. Tuo pat metu reiktų padidinti paramą pilietiniai visuomeniai, NVO bei nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai, kad jie galėtų pasirengti Baltarusijos atkūrimui e, po Lukašenkos žlugimo. Aš tikiuosi, kad po to žlugimo situacija taps valdoma ir bus demokratiniai rinkimai. E, pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Dabar ponia Hautala, žaliųjų frakcija. Uh, much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, jūs puikiai atspindite tai, ką mes manome. Mes iš tiesų buvome šokiruoti e, to, kas įvyko gruodžio 19 dieną. Mes manėme, kad Baltarusija pradės po truputėlį atsiverti Europos Sąjungai. Na <clears throat> dabar mes manome, kad mūsų viltis žlugo dabar. Na, iš tiesų kelia susirūpinimą tai, ką mes girdime. Tos naujienos iš Minsko yra keliančios susirūpinimą. Mes matome, kad vyksta represijos Ir žmogaus teisų organizacija Viesna patyrė persekiojimus, mm, daugelis jos atstovų buvo areštuoti, įkalinti. Tai yra ta organizacija, kuri labai drąsiai gynė žmogaus teisės visą laiką Baltarusijoje. Ta organizacija negalėjo užsiregistruoti kaip legaliai veikianti. E, taip pat ir kitos organizacijos reiškia susirūpinimą Buvo kreiptasi į specialiųjų pranešėją dėl teisėjų ir advokatų praktikos. E, buvo, teikim, buvo sakoma, kad žmonės, kurie buvo simti, nesulauks sąžiningo teismo. Ponas Salnikau ir jo sutoktinė žurnalistė dirbanti Novoje gazetą laikraštyje Irina Halį irgi patyrė persekiojimus, jų e, atvejs irgi yra žinomas visame pasaulyje. Vaikas liko be tėvų, nes tėvai yra kalinami. Tai tikrai yra nieko gero nežydančios naujienos. Mes laukiame tų naujienų patvirtinimo ir turėtume jų gauti kitą savaitę. Taigi, kodėl viskas yra taip sudėtinga Baltarusijoje? Manau, kad turime pabrėžti, jog yra būtina atlikti tarptautinį nepriklausomą tyrimą to, kas įvyko. Turime išsiaiškinti, kas buvo tie provokatoriai, kurie sukėlė smurto protrukius. E, nes turime įrodyti, kad tie žmonės, kurie dabar kalinami, nepadarė to nusikaltimų, kuriais yra kaltinami. Mano supratimu, geriausia būtų, kad šį tyrimą atliktų ESBO net ne, esbo, tai būtų tinkamiausia organizacija, galbūt jungtinės tautos. Maničiau, kad mums reikia užtikrinti, kad demokratinės reformos yra dėgiamos. Mums reikia būtų užtikrinta asociacijų, būrimos į organizacijas laisvė. Mes tuo būdu laimėsime daugiau negu fernelyg skubotai rengdami naujus rinkimus. Ačiū. Ačiū kolega Černetski. mówimy o sytuacji na białorusi ale uderzmy się w piersi bo Norėčiau pasakyti ir aš porą žodžių dėl padėties Baltarusijoje. Aišku, mes galime smerkti Baltarusijos administraciją, tačiau turime nepamiršti šio beito. Turime peikti ir patys save, Pavyzdžiui, ponas Berlusconi ir kiti. Pavyzdžiui, prezidentė Grybauskaitė mm, savotiškai legitimizavo Minsko režimą. Ponas Vesteman ir Sikorski lankėsi parlamente. Tai yra politikai iš valstybių narių, kurie sukūrė tam tikras sąlygas, kad nu, Lukašenka galėtų atlikti savo politinius manevrus ir likti valdžioje. Taigi peikti turime ne tik Lukašenkos režimą, bet ir patį save. Kolega Šolc. Pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, mano frakcija nepasirašė kompromisinės e, rezoliucijos dėl Baltarusijos. Tiesiog noriu pažymėti, kad šis žingsnis neturėtų būti suprantamas e, kaip e, rinkimų rezultatų, represijų prieš kitaip mąstančiosius pripažinimas. Mums skaidrus ir sąžininkai rinkimai, minties laisvė yra pagrindas tolesniems santykiams su Baltarusija ir bet kokia kita valstybė. Taip, prie to taip pat reiktų priskirti nedėlsiant visų sąžinės kalinių išlaisvinimą. Akivaizdu, kad reikia pareikalauti paleisti kalinamus žmonės ir padėti Baltarusijai kelyje į demokratiją lygi šiol jokios sankcijos nei Baltarusijai, nei kit, kitur naudos nedavė. Reikia pol tęsti politinį dialogą ir pateikti e, mums savo argumentus bei taip pat remti pilietinę visuomenę, neleisti jos diskredituoti. Reikia užtikrinti, kad politika būtų skaidri, bei reiktų nusikliai elgtis išorės politikoje. Mm, tai būtų tas teisingasis kelias ir sažiningesnis atsižvelgiant į mūsų uh, pačių argumentus, kaip kad paliudijo ryte vykusios diskusijos dėl Vengrijos pirmininkavimo. Ponas Belder, FD frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Politinės žiaurios represijos, kurias vykdo Lukašenkos režimas prieš kitaip mąstančiusius, yra baisus dalykas. Gruodžio 19 dieną buvo su, sugriautas e, visas diplomatinis įdirbis tarp Minsko, Briuselio ir Baltarusijos. Šiuo metu Lukašenka aiškiai pasirinko pro e, rusišką kryptį. Mums reiktų aktyviau remti Baltarusijos pilietinę visuomenę. Reiktų stengtis keisti sąmonę, nes tai bus būtina užtikrinti režimo pasikeitimui turime kuo greičiau sumažinti eilėms baltarusiams vizų kainas, taip pat reikia ir didinti opozicijos paramą bei e, taikyti sankcijas represiniam aparatui. Tai yra subalansuota politika. Baltarusiai turi suvokti, kad nėra nei rusiško, nei kiniško kelio, yra tik kelias į laisvą ir demokratinę valstybę. Doblitės, uh... E, Dabar ponas Ungurijanų. Pusantros minutės jums prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aleksandras Lukašenkas niekada nepraleido progos įrodyti, kad jis yra diktatorius. Gruodžio mėnesio rinkimai te, te, yra, te buvo dar vienas ritualinis veiksmas. Tačiau mes tikimės, kad Lukašenka stebuklingai pasikeis iš ties palaukime gruodžio rinkimų. Taip sakėme. Na ir rinkimai atėjo, o Lukašenka nepasikeitė. Dabar opozicija yra arba ligoninėje, arba kalėjime. Akivaizdu, kad atėjo laikas es peržiūrėti savo po politiką Baltarusijoje. Akivaizdu, kad Baltarusijoje nėra vietos rytų partnerystėje. Baltarusija turėtų būti uh, E, išmesta iš tos politikos, mes turime bendrabiauti tik su politinė mm, opozicija ir laukiu tarybos reakcijos ir, džiau, ir tikrai džiaugiuosi, kad e, ponė Ešton ir ponas Fiulė iš, išsakė, pasisakė už sankcijas. Ir reikia Lukašenką išmeti ir iš Euronesto. Negalima, kad Baltarusija blokuotų šios organizacijos veiklą. Akivaizdu, kad Euronestas turi pradėti veikti kuo greičiau ir be Baltarusijos. Ačiū. Dabar ponas Paleckis, dvi minus su pusė minutės. Gerbiama aukštoji galiotinė, Europos parlamento rezoliucija, dėl kurios rytoj balsuosime, turėtų pasiūsti stiprią žinę baltarusiams visai europai ir pasauliui kuo skubiau grįžti bent į tą padėtį kuri buvo iki gruodžio devynioliktosios vienyti jėgas kad tenai būtų žengiama demokratijos ir žmogaus teisų įtvirtinimo keliu. Svarbiausias tikslas šiandien - politinių kalinių išlaisvinimas, išpolių prieš opoziciją, NVO, laisvą spaudą sustabdymas. Tačiau sutinku su aukštaja įgaliotinė, užsimojus prieš režimą neturime pataikyti į Baltarusijos piliečius. Reikia milimetro tikslumu apskaičiuoti, ar nepakenksime baltarusiams o taip pat abipusiai naudingiems verslo kultūros mokslo turizmo ryšiams su es šalimis kurie būtini baltarusijos atsivėrimui europai. pastarųjų metų dialogo su baltarusija politika atnešė tam tikrus vaisius. dabar beveik pusė baltarusių pasisako už glaudesnius santykius su europos sąjunga mes privalome reaguoti į įvykius minske taip kad po metų kitų šitas skaičius dar labiau išaugtų. tai būtų apčiuopiamai skaudus atpildas gruodžio devyniolika os organizatoriams. ir baigiant dar kartą apie finansinę vizinę berlyno sieną kuri deja išaugo tarp europos sąjungos ir jos rytinių kaimynų kuri sunkiausiai įveikiama kaip tik baltarusijoje Seniai jau laikas greuti tą sieną ir padaryti taip, kad viza į ES būtų prieinama ir gaunama be jokių sunkumų eiliniam ukrainiečiui, baltarusiui, gruzinui, rusui ir taip toliau. Tie milijonai eurų, kurie surenkami už nesuprantamai aukštą vizų mokestį, tikrai netperka, tikrai neatsiperka, nes gilina iš praeities paveldėtus grovius šįkart tarp ES valstybių ir jų kaimynų. To tikrai neturi būti. Ačiū. O kyrius Gerbrandi, jei 1,5 lepto. Kolega Gerbrandi. Voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiek kasdienėme gyvenime, tiek politikoje viltis yra svarbu. Viltis tai perspektyva, viltis e, verčia žmonės tikėti geresnę ateitimi ir viltis būtent uh, išsisklaidė Baltarusijoje po gruodžio 19. Viltis, kad rinkimai bus demokratiškesni nei ankstesni, viltis, kad opozicija turės daugiau galimybę reikšti savo nuomonę ir kad rinkimų rezultatai atspindės tikrai Baltarusijoje pusių poziciją. Visos viltis išsisklaidė. Būtent dėl to ES santykiai su Baltarusija turi keistis. Suartėjimo su režimu politika dėja vaisių nedavė. Reikia sankcionuoti režimą. Ne eilinis piliečius, bet tuos, kurie turi galę. Vizų e, negalima išduoti režimimo atstovantiems asmenėms, tai, tai taip pat reiktų mažinti režimo politinę ir ekonominę galę. Komisija gerai sureagavo, pasidžiaugsiu ponės Ešton veiksmais, džiugu, kad buvo pareikalauta paleisti visus sąžinės kalinius. Reiktų nusiųsti misiją į Baltarusiją ir taip parodyti mūsų paramą opozicijai, pilietiniai visuomeniai ir NVO. Būtent ta Baltarusijos dalis form, turi formuoti šios šalies ateitį Aišku, reikia duoti naujų impulsų kaiminystės politikai, kuri neduoda rinkimų. Baltarus, Azerbaidžanas, e, Ukraina, kitos kaiminystės šalis yra svarbios, joms reikia padėti. Ir ši programa turi joms visioms bei Baltarusijai padėti priartėti prie Europos. Manau, kad tie veiksmai leis susigražinti Baltarusiems viltį. Ačiū dabar ponas Šulc. Pone pirmininkė, pone vyriausiai įgaliotinė, viltis, kad po bal, prezidento rinkimų Baltarusijoje šalis pajudės link demokratijos e, tapo nusivylimu, nepaisant visų nepasitenkinimų ir abiejų. Niu, Lukašenka ES ištėse šiam režimui savo ranką. Bendratarbiavimo e, prielaidos buvo visiškai aiškiai pasakytos, tikėtasi bent jau iš dalies sąžiningų ir teisingų rinkimų, tačiau represinė sistema e, taip išsigando rinkimų rezultato ir Lukašenka vėl atskleidė savo tikrąją mm, veidą e, kraugeriškas diktatorius. E, tai brutalus nusikaltimas taip elgtis su žmonėmis ir su opozicija. Demokratinius opozicijos brutalus išsklaidimas, žingsnis atgal. Tikrai e, provokatoriai iššaukė smurtą, o ne e, taikė opozicija. Saugos tarnyba, kuri vis dar vadinasi KGB, bando Stalino metodais terrorizuoti šio laikinę visuomenę. Tikrai nepateisina, kad esbo narė taip elgtųsi, šis postkomunistinis režimas gal, galiausia tapo nepakeliamu. Mūsų rezoliucija yra puikia rekomendacija ES užsienio reikalų ministrams būtina, kad nedelsant e, įkalintie būtų paleisti, e, būtų suteikta medicinė pagalba, kam to reikia. Taip pat reikia e, tyrimo komisijos, kuri, kuri turėtų išsiaiškinti, kam reikia taikyti e, labai tikslės sankcijas. Reikia palaikyti demokratinės jėgas, e, kurios turi vilti, kurios nori keisti režimą, bei kurios mato šalies ateitį ES, o ne santykiuose su Rusija, nes būtent Rusijos prezidentas Medvedevas ir premjeras Putinas e, ir Ukrainos prezidentas Janukovičius pasveikino Lukašenką su pergalė, tai rodo, e, kokių, kokios liūdnos demokratinės ateities gali tikėtis Baltarusija. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od informacji dla pani Hautali. Ponas Migelski. Dėkuoju. Noriu pritarti tam, ką sakė ponia Hautala ir kai kurie kiti kalbėjo prieš mane. Informacija dėl organizacijos Vesna turėtų būti papildyta, turėtume gauti jos daugiau. Policija konfiskavo visus kompiuterius pirma, dar pirmadienį. Pirmadienį tiksliau aš turėjau imtis veiksmų, surinkau tiesiog kompiuterius ir nusinčiau tą tai organizaciją, kad jie galėtų dirbti. <clears throat> Yra laikas veikti, iš tikrųjų. Kaip jūs sakėte, mes turime neizoliuoti Baltarusių nuo likusio pasaulio. Reikėtų taikyti lankščias priemonės, reikėtų remti pilietinę visuomenę, reikėtų mažinti vizų apribojimus, turėtume prie to labiausiai susitelkti. Reikėtų pritaikyti ir kai kurias priemonės, kurias siūlė ponas Protasievičius ar ponia Oiland. Turime abiejų tų požiūrių laikytis, įtraukdami juos į tą pačią programą. Ačiū. Ačiū, kolega Sariuškolski. Aš manau, kad diagnozė buvo nustatyta teisingai. Aš manau, kad mūsų stagnatoriai buvo panašus. Na, šiuo metu su Baltarusija dirbame pernelik mažai. Aš manau, kad dabar turėtume elgtis priešingai turėtume numatyti reikiamas sankcijas, draudimus administracijai, tačiau jeigu po tų žodžių neseks darbai, tai mes žinome, kuo viskas baigsis. Mums reikia ilgalaikės veiksmų strategijos, kurią taikytume, uh, pon, kurią turime užsienio politikos rytie, ponia Aštun. Ir tai, kalbant ne tik apie Baltarusiją. Tai, kaip spręsime Baltarusijos problemą, nurems viso regiono problemų sprendimą. Rusijos atžvilgių, Moldovoje ir kitur. Manau, kad Europa dabar lygiai e, šiek tiek nusišalino nuo Baltarusijos įvykių, taip neturėtų būti, reikėtų lai, laikytis dviejopo požiūrio, reikėtų e, sankcionuoti Baltarusijos administraciją, tuo pat metu reikėtų numatyti priemonės, palaikyti santykiais su Baltarusijos žmonėmis, jų, ne, kad jie nenukentėtų. Aš manau, kad mes turime prisiminti, kad mūsų partneris Baltarusijoje yra ne režimas, o žmonės tos šalies. Manau, kad turime ir toliau teikti pagalbą Baltarusijai, turime neužmiršti, kad praeitie nuveikėm labai nedaug šiuo klausimu. Šis tas vis tik buvo nuveikta, tačiau mūsų ta pagalba buvo iš tikrųjų pernelyg menka, juokingai menka. Menka tai turi pasikeisti, dėkoju. Kirius, uh, Howitt, Kolega Howitt, ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie Baltarusiją. Mes taip pat uh, žinome, kad uh, yra įvairiausių pasikeitimų, jeigu žinome, kad rinkimai Baltarusijoje buvo tikrai nelaisvi ir nedemokratiški. Taigi Sekmadienis, gruodžio 19, yra juodasis sekmadienis, nes e, žmonės, opozicijos atstovai patyrė didžiulių persekiojimų. Vienam koja, koja buvo sulaužyta, kiti nukentėjo kitaip. Tad aš manau, kad yra labai svarbu numatyti e, labai aiškias priemonės ant tokiam kontekstui reikėtų pareikšti aiškius pageidavimus, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai, kad būtų nutraukti persekiojimai ir draudimai, kad būtų laikomas į Helsinkio komiteto nuostatų ir kad būtų surinkti nauji rinkimai. Na, o dėl ateities sutinku su tuo, kas sakė ponė Ešton ir mano frakcijos atstovai. Reikia išlaikyti tą daugia šalį požiūrį, darybų kelią ir palaikyti toliau santykius su pilietinė visuomenė, ją stiprinant. Tačiau norėčiau pasakyti, kad tai nėra tik posūkis Baltarusijai, tai yra ES kaiminystės politikos testas. Aišku, galima, e, reikia palaikyti glaudesnius santykius su kaimininėmis valstybėmis ES, kad e, galėtume išspręsti mums visiems rūpimus klausimus. Tačiau jeigu veiksmų trūks, jeigu viskas bus tik žodžiai, Jeigu nebus konkrečių įsipareigojimų, kas tada įvyks? Turėtume šiandien galbūt kalbėti ne apie sankcijas ar jų pasiekmes. Šiandien labiau turėtume kalbėti apie fizinį skausmą, kurie patiria žmonės, e, kurie pritarė Europos Sąjungai jos siekiams. Tad turime juos paremti, su jais būti solidarus. Laukia dar daug darbo, bet tikimės, kad tas skausmas nebus iškentėtas veltui ir kad Baltarusija savo tikslų pasieks. Ačiū. Pone Šrioter, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiam variausiai įgaliotinė. Ačiū, kad taip sparčiai sureagavote į įvykius Minske. Aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad e, siekiate koncepcijos, kurioje numatytas subalansuotos priemonės sankcijos režimo e, nusikaltelėms bei lengvatos eiliniam Baltarusiui. Aš norėčiau Taip pat padėkoti e, ESBO misija Minske, kurią Lukašenka išmetė. Akivaizdu, kad diktatoriai nieko nėra pametę tarptautinėse organizacijose ir neturi tikėtis jų mm, pripažinimo. E, diktatorius prezidentas e, bando sunaikinti mm, opoziciją Ir jeigu esbo misija toliau būtų likusi Minske, tai tarsi būtų netiesioginis rinkimų rezultato pripažinimas. Gerai, kad jis taip nusprendė uždaryti misiją. Lukašenka jau ilgai e, liko valdžioje ir reaguoja taip kaip visada, bet e, humanitarinė e, situacija šalyje verčia mus imtis veiksmų. Reikia užtikrinti, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, kad tėvai galėtų grįžti pas vaikus ir ar vaikai būtų gražinti tėvam, nes jie nepadarė nieko daugiau, tik ko, kovoja už savo demokratinės teisės. Ir dėl to išėjo į gatvę. Režimo reakcija buvo visiškai neproporcinga. Pone Ashton ragino veikti kuo aktyviau raginu, kad kiekviename savo pasisakėme pabrėžtumėte, jog kalbama apie politinius, ne kriminalinius nusikaltelius. Reikia reikalauti, kad Andrėjus Sanikovas bei kiti kalėjime sėdintis žmonės žinotų, jog mes juos besąlygiškai palaikome. Kirius e, Kozušnik, ja, Dabar žodis ponui Kožusnik, prašau. Žena, pani vysoká predstavitelko, vážený pane komisaři. Pone vyriausiai įgaliotinė, kolegos. Prieš metus Kubos, e, praeisiais metais atsiprašau, Kubos e, autoritarnis režimas neleido Sakaro premijos laureatui atvykti, atsimti Sakaro premijos, o dabar regime, kaip kitas diktatorius sutriuškina e, krūvinai opoziciją. Manyčiau, kad šiandien reiktų neleisti Lukašenkos režimo viršūnėliai atvykti į ES, reikia tuo tarpu leisti baltarusiams paprašiau atvykti į Baltarusiją, kurie niekada nežino, nėra patyrę, ką reiškia demokratija. Baltarusijai e, tikrai turėtų būti laukiami e, Europoje, o e, Lukašenkos režimo atstovai neturėtų būti įsileisti reikia taikyti jiems persiekimo priemonės, nes taip besielginti žmonės nenusipelno uh, mūsų uh, paramos. Politika realizowana ostatnio przez niektóry. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Politika, kurią vykdė kai kurios e, Europos e, valstybės Baltarusijos e, atžvilgių, patyrė fiasko. Lukašenkai tuo būdu buvo paliktos laisvos rankos persekioti opoziciją ir įkalinti e, oponentus. Ir e, toks e, kompromisas su diktatūra buvo laikomas žalia šviesa diktatūrai. Mes turime labai aišku signalą nusiųsti Baltarusijai. Europa negalės daugiau toleruoti laisvių apribojimo iš Lukašenkos pusės. Ir mūsų sankcijos yra nukreiptos prieš režimą, būtų, o ne prieš Baltarusijos gyventojus ar pilietinę visuomenę. Mes turėtume suspenduoti partnerystės sutartį arba e, taip e, tą sutartį apriboti, kad Baltarusija negautų jokios ekonominės pagalbos. Ačiū, e, kolegos. Dabar spontaniškos diskusijos. E, žodis ponui kėlė. Elgsiuos labai griežtai. Visiems tik po vieną minutę. Uh, Ačiū, manyčiau, vienas didžiausių praėjusio šimtmečio e, pabaigos ir šio šimtmečio pradžios pasiekimų yra perimas nuo totalitarinio prie demokratinių santvarkų ir ponas Buzekas savo kalboje pristatė daug gerų pavyzdžių, tačiau ne visur pereimas buvo sklandus. Baltarusija yra to nesėkmės pavyzdys. Pone Ašton teisingai išskyrė, ką reikia padaryti, stengiantis pagerinti situaciją. Jūs pasirei sakoma, kad mm, reikia siekti demokratijos žengiant du žingsnius į priekį vieną atgal, tačiau Baltarusija kol kas keliauja tik atgal. Reikia bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, NVO ir tarptautiniais e, partneriais, didinant spaudimą Lukašenkos represiniam režimui. Ačiū. Kyrius Grzim, NLPO. Dziękuję, panie przewodniczący. Kolega Grzyb. Ačiū, panie pirmininkė. Demokratija buvo sunaikinta, piliečių teisės pamintos, buvo areštuoti šimtai žmonių, e, kandidatai rinkimuose buvo traktuojami taip, kad net neverta situacijos komentuoti. E, mes matome, kad buvo labiau pasakyta su, už partnerystę su Rusija. Mes žinome, kad E, areštų atveju yra daugybė, jie turi būti peržiūrėti, įvertinti. Apribojimai turi būti taikomi Baltarusijos administracijai, bet tos sankcijos, tie apribojimai neturėtų paliesti piliečių. Mes turime pakeisti taip pat ir vizų režimą. Kaip Lenkija tai padarė, turime remti baltarusių studentus. Jie turėtų turėti galimybę atvykti studijuoti mūsų šalyse. Turime remti laisvą žiniasklaidą laisvą televiziją, kad būtų galima tinkamai informuoti visuomenę. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai akivaizdu, kad Baltarusijoje situacija stipriai blogėja. Reikia vadovautis mūsų principais ir įsitikinimais e, bei pabrėžti, kad Lukašenka yra diktatorius, opozicija susodinės į kalėjimą. Šiandien labai sunku tiesiogiai bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, kuri savo ruoštų norėtų santykių su Europos Sąjunga. Reikia reikalauti žiniasklaidos laisvos, opozicijos atstovų išlaisvinimo. Mes norime tokios politikos, kaip apibūdino ponė Ešton. Visiškai jai pritariu, reikia sukurti naujas prielaidas ir tik tuomet ieškoti suartėjimo su ES. Dabar ponas Stanok, vieną minutę. Rinkimai Baltarusijoje buvo milžiniškas nusivylimas tiems, kurie stebi situaciją šioje šalyje jau ilgai. Baltarusijos ambasadorius Londone mane tikino, kad bus kitai, bus tarptautiniai standartai, bus esbo taikyklų taikoms, dėja, homo sovietiniai instinktai prasiveržė, Lukašenka elgėsi taip kaip visose ir jo neprognozuojamas e, elgesys yra sunkiai suvokamas net jo pareigūnams ir ambasadoriam raginu nedelsant paleisti visus politinius kalinius surenkti rinkimus ir iš naujo leisti ES misijai stebėti jų eigą bei užtikrinti, kad jie atitiktų visus standartus, būtų laisvi ir sąžiningi. Tikrai mm, neįtikėtina, kad Minskas sutiks, bent jau turime reikalauti. Taip pat reikia pergalvoti tikslinės sankcijas, Lukašenkos lėšos užsienyje turi būti išaldytos, bei reikia uždėti kelionių sankciją jam ir aukščiausiams režimo pareigūnams. Ačiū dabar ponas. Ponas Rubiks. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką savo vardu. Noriu paremti ponę Ashton ir jos požiūrį dėl to, kad svarbu laikyti subalansuoto požiūrį tai, kas įvyko Baltarusijoje. Labai dažnai mes savo kalbose remiamės emocijomis, teikiame emocingus labai pamastymus, kalbame apie politinius kalinius. Tačiau yra teismuose dar visokių bylų, kurių baigties dėje nežinome. Būtent dėl to norėčiau paraginti visus elgtis labai subalansuotai. Prieš porą metų panaši padėtis buvo susiklošiusi Latvijoje. Vykstant mitingui, įvyko šis beitas. Na žinoma, nieks neneigia teisės renkti mitingus. Tačiau, kai minė pasivežė iki parlamento ir pradėjo ten viską daužyti, tai tuomet jis sulaukė atkirčio. Aš manau, kad Baltarusijos atveju irgi turime išsiaiškinti, kaip kas įvyko. Dėkui. Kolega Molcer. Ačiū, ponė pirmininkė. Žiniasklaido nuolat skaitoma, kad sankcijų atnaujinimas Baltarusijos e, prezidentui Lukašenkai, kuris, e, kurios buvo sušvelnintos prieš dviejų metų, būtų pažinimas, kad suartėjimo e, pastangos trukusios ilgus metus žlugo. Aš manau, kad tos pastangos žlugo jau senai. To pavyzdžiai yra prezidento rinkimai ir SBO biuro uždarimas. uždarimas. Paskutinis diktatorius Europoje e, liudyja, kad jam nerūpia ES nuomonė, taip pat blogai, kad mes elgiamės nenuosekliai, kad neginame tautų apsisprendimo teisės ir sienų neliečiamumo. Įvykiai Balkanuose yra prastas pavyzdys. Taip pat negerai, kad nepaisant e, Kopenhagos e, principų ir kriterijų tęsiamas dėrybos su Turkija, kur žmogaus teisų situacija tikrai prasta. Akivaizdu, jog viso to Lukašenka naudojasi ir nebijodamas daro tai, ką daro. Ponas Kalinovskis, prašom. W obliczu zwiększającego represję reżimu Łukaszenki Solidarność. Ačiū rež... Lukašenkos režimas tampa vis represyvesnis. Mūsų pareiga solidarizuotis su baltarusiais. Reikia palaikyti nepriklausomą žiniasklaidą. Lenkijoje veikianti Bielsat televizija puikus pavyzdys. Studentams skiriamos stipendijos geras pavyzdys, nes nemažai studentų yra išmetama iš Baltarusijos universitetų už e, opozicinę veiklą vizų kainos kol Baltarusiems neįkandomos. Reikia keisti situaciją, reikia jiems leisti laisvai keliauti po ES. Žinoma, išimtis turi būti padaryta režimo atstovams. Turime suvokti, kad pilietinės visuomenės palaikymas yra svarbiausia prielaida Baltarusijai pasikeisti ir tapti geresnę šalimi. Ačiū. Pone Basescu, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gruodžio 19 dienos prezidento rinkimai buvo žingsnis atgal tiek ir demokratijos plėtojimo požiūrių, tiek ir e, santykių su ES požiūriu. Jėgos naudojimas, opozicijos e, atstovų sulaikimas nėra tinkamas metodas spręsti politiniams konfliktams, netgi atvirkščiai jeigu opozicija neturi teisės būti atstovaujama parlamente, tai, e, tai tik didina socialinę įtampą. Minsko režimas neturėtų naudotis tais privalumais, kuriuos gauna iš e, rytų partnerystės. Baltarusija taip pat neprisime įsipareigojimų šios politikos kontekste, kaip kad e, kitos regiono valstybės, pavyzdžiui, e, Gruzija ar Moldavija. Todėl turime galvoti apie sankcijas ir galbūt e, išaldyti Baltarusijos dalyvavimą šitoje politikoje būtų tinkama sankcija. Manau, kad e, išorės e, veiksmų tarnyba tinkamai priims sprendimą šio klausimo. Pone pirmininkė, pone Už to tai įgaliotinę norėčiau pateikti klausimą. Ar Levandovskis, Buzekas ir kiti, kalbant apie gruodžio 19 dienos įvykius, galėjo įsijungti radiją ir klausytis Laisvosios Europos ar BBC. Jie tą galėjo, o ir Baltarusiai galėjo. Taip pat reikia pažymėti, kad opozicija yra persiekiama, bet jiems trūksta paramos. Lenkijos profsąjungos sugebėjo išgyventi dėl e, Amerikos e, paramos, dėl e, paramos žiniasklaidai užsienyje. Taigi mes turime remti Baltarusijos opoziciją visomis turimomis priemonėmis. Ačiū. Lady Ashton, Mr. Chairman, I fully agree with my colleagues and suggested some... Pritariu kolegoms. Maničiau, kad reikia sustabdyti Lukašenkos režimą ir reikia teikti paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir Baltarusijos pilietį visuomeniai bei piliečiams. Aš manyčiau, kad 2014 metais e, renginyje neturėtų būti Baltarusijos režimo atstovų. Maničiau, kad Baltarusijos piliečiai neturi nuo sankcijų nukentėti. Šalyje yra daug klausimų, kurie turėtų būti išspręsti. Aš manyčiau, kad reikėtų E, uždrausti buvusiems komunistų režimo atstovams ir administracijos atstovams e, keliauti, reikėtų taip pat išaldyti jų kapitalą, kurie, kurio yra prisigrovę. Aš manyčiau, kad tai būtų teisingas sprendimas. O kirius Esaija, į kiriją Esaija, ja eną lepto. Kollega Sairis, minutė. Puhemies, on hyvä, että olemme täällä usealla suulla myöntäneet, että... Na, puiku, kad čia mes pabrėžiame paramą Baltarusijai, tačiau kaip tai veikia realiam gyvenime. Turime partnerystės programą, turime pasiekę ekonominių kai kurių susitarimų, visa tai yra gerai. Tačiau, kaip sakė ponas Rubik, mes dabar Turime padėti opozicijai Baltarusijoje. Manau, kad reikia taikyti rimtas sankcijas Baltarusijos režimui, tačiau tos sankcijos neturi paliesti Europos, e, Baltarusijos piliečių. Nes dėl tų piliečiai jau prarado labai nemažai, prarado galimybės mokytis e, ES valstybėse ir panašiai. Manyčiau, kad sankcijos piliečių liesti neturi. Dėkui. Okay, finally, uh, Mr... Na ir galiausiai kalbės kolega Boris. Minutė. Kolegos, norėčiau pasakyti, kad būtų puiku, kad kolegos, e, prašydami žodžio, šios procedūros matališkų pasakymų metu, galėtų, kad kolegos laikytųsi jiems skirto pasisakymo laiko ir kalbėtų apie diskusijų esmę. Ponas Boris, minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, šiandien mes matome, kad kalbant apie Baltarusiją, mes laukiame tiesos momento. Turime pademonstruoti savo solidarumą su Baltarusijos žmonėmis. Aš manau, kad mūsų turimos priemonės yra ribotos ir mes turėtume uh, numatyti labai rimtą finansinės paramos programą opozicijai, žiniasklaidai toje šalyje bei jaunimui. Šimtai tūkstančių šios šalies studentų negali mokytis, tad aš norėčiau pasiūlyti, kad būtų parengta speciali Erasmus programa, kuri būtų skirta Baltarusijos studentams Žinoma, pastangų reikės, tačiau aš manau, kad ilgalaikis rezultatas demokratijai turėtų būti tikrai patenkinamas tokiu žingsniu. Dėkoju. Tiek prašau, pašakirė Ašton. Dabar diskusijas baigs ponė Ašton. Prašau. Uh, uh, Ačiū, ponė vicepirmininkė. Ačiū visiems nariams už dalyvavimą diskusijoje tikrai e, labai tikslingos, sutelktos diskusijos. Be abejo, reikia atsižvelgti parlamento nuomonę ir ka, kokia yra didžiausia mūsų užduotis. E, įvykiai vystosi labai, grys, e, vystosi labai greitai, tikiuosi, kad pajudės teikiamą kryptimį, mūsų norimą kryptimį, kaliniai bus paleisti, o Baltarusija padės pagrindus visapimančiam reformų procesui. Tikiuosi, kad parlamentinis bendradarbiavimas e, šiame procese toliau užims svarbę vietą. Kaip e, nemaž, džiugu, kad nemažai narių pritarė mano išsakytas mintis. Pirmiausia, visiškai neprimtina tai, kas vyksta, taip pat, kad norime su tuo kovoti, bei rei, Svarbu reikšti paramą pilietiniai visuomeniai, studentams, opozicijai. Jeigu leisite, labai e, atidžiai atsižvelgsiu į išsakytus komentarus. Susitikusi su opozicijos šeimų nariais, visiškai aiškiai jiems pasakiau, kad mūsų piliečiai nori, jog Baltarusijoje iš kalėjimo būtų politiniai kaliniai paleisti, bei ši šalis judėtų demokratijos kūrimo keliu. Užsienio reikalų ministrui labai e, tiesiogiai pasakiau, kad viskas jų laik rankose keisti situaciją, jie turi ir žino kaip, o jei ne, tarptautinė vis bendruomenė be abejo reaguos, nes privalo tą daryti. Ačiū. Labai ačiū. turime šešis rezoliucijos projektus. Balsavimas vyks rytoj 12 valandą. Pone vyriausioji įgaliotinė, jūs diskusijose dalyvauti jau nuo trečios valandos, jau tris valandas. Ar norite pertraukėlės, ar norite tęsti toliau darbą? A, supratau. Jūs pavaduos ponė vicepirmininkė. Pasakysiu, kad turiu keliauti į Turkiją dėryboms dėl Irano ir gerbiamas kolega ir e, draugas e, ponas Fiulė atstovaus mane tolesnėse diskusijose. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μέλη κολέγος, dabar darbo tvarkėje ponios Gomes pranešimą.